statutą. Tai bus svarbus indėlis ir į kitus komisijos darbus, pavyzdžiui, socialinę teisę ir verslo teisę. Ačiū komisijai. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Rytoj balsuosime 13 val. Na ir dabar paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas. Luigi Berlingver pranešimas apie Bolonijos procesą. Keturios minutės pranešėjai. Signor Presidente. Pone pirmininkė. Šio pranešimo tikslas yra paskatinti Bolonijos proceso plėtrą. Tai vienas iš svarbiausių mūsų tikslų. kurio mes turime siekti. Ir vienas iš pagrindinių dalykų yra universiteto baigimo diplomų pripažinimas, abipusis pripažinimas valstybėse narėse. Jeigu kažkoks studentas gauna diplomą vienoje iš valstybių narių, tai jį turi pripažinti visi ES universitetai. Toks yra Bolonijos proceso tikslas. Negalime universiteto laikyti tik tai vienos valstybės narės instituciją, jo funkcija turi būti daug tarp labiau tarptautinė, atitinkamai labiau tarptautinį charakterį turi įgauti ir teikiamas išsilavinimas. Kaip žinome, rinka taip pat nebėra pririšta prie valstybės narės ar jos išsilavinimo institucijų. Prie tokios pasikeitusios situacijos turi prisitaikyti ir mūsų švietimo sistema. kitaip ji netitiks mūsų jaunimo turimų lūkesčių. Ką dabar turi padaryti valstybės narės? Valstybės narės, žinoma, neatsako už visuotinį diplomų pripažinimą. Tai yra ES politikos kompetencija. Lisabonos sutarties 149 straipsnėje yra suformuluota ES užduotis dėl, bendra univers, dėl visuotinio universitetų, diplomų, tarpusavio pripažinimo. Taigi turime stengtis plėtoti šią idėją, didinti Europos dimensiją aukštojo išsilavinimo srityje. Kas du metus Švietimo ministrai susitinka ir apsvarsto Bolonijos proceso reikalus. Artimiausias susitikimas vyks Bukarešte kitą mėnesį. Mūsų pranešimas nurodo priemonės, kurių reikia imtis tam, kad Bolonijos procesas sėkmingai vyktų toliau. Įgyvendinant šias priemonės žingsnis po žingsnio mes galėsime pasiekti to, kad Europos universitetai taps iš tiesų europietiški. Mokymo planai turi būti lankstus, o jų rezultatus turi kontroliuoti atitinkamos priežiūros institucijos. Kokybės užtikrinimas universitetų išsilavinimo kokybės užtikrinimas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Taip pat universitetai turi pasitikėti vieni kitais, tai irgi padėtų tą pasitikėjimą padės sustiprinti bendrą kokybės užtikrinimo sistemą. Universitetai turi automatiškai pripažinti vieni kitų diplomus visoje Europos Sąjungoje. Visas kliūtis, kurios dar yra šiame kelyje, reikia pašalinti. Ypač turėtume skatinti ir tuos studentus, kurie yra kilę iš žemesnių, netiek pasiturinčių visuomenės sluoksnių, jiems tas pripažinimas būtų labai svarbus. Mokymo planai, mokymo programos turėtų būti suderintos, mes turime skatinti visur mokymasi visą gyvenimą, skatinti bendradarbiavimą, inovacijų kūrimą. Visos šios priemonės padės mums didinti augimą. Prieš 900 metų vienas garsus Bolonijos juristas Imerijo sukūrė Alma Mater idėją kuri turėjo apjungti Europos kultūrą. Tuo metu dar nebuvo nacionalinių valstybių, dabar jos yra. Ir taip pat turime ir tam tikrą virš valstybinį principą ar virš valstybinę idėją. Taigi ES dabar turi skatinti tarptautinio pobūdžio universitetų atsiradimą ES. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas penkiems kolegoms galime suteikti žodį. Pirmoji kalbės Suzana Rojtova. E, na vzdělávání je cesta do pekel. Jak ale přimět členské... Biudžeto apkarpimai švietimo srityje yra kelias į pragarą. Kaip galime įtikinti valstybės narės krizės sąlygomis bent 3 procentus BVP investuoti į švietimą ir mokslą? Kaip galime motivuoti verslą? Uh, labiau įsitraukti į mokslo tyrimų programas universitetuose, nežiūrint krizės kaip padėti absolventams susirasti darbą. Jei nieko nedarysime, tūkstančiai universiteto absolventų negalės rasti um, darbo. Mes turime panaikinti visas kvalifikacijų pripažinimo kliūtis, kad būtų galima užtikrinti ir mokymo programų įvairovę. Tačiau tai nėra prioritetas universitetams. Todėl aš labai sveikinu šią uh, programą, um, šį tekstą, kuriame išryškinamos ir Bolonijos procesos proceso trūkumai ir e, kuriuos siekime užtikrinti e, augimą taip pat ir šioje srityje. Председателю, първо искам да благодаря на колегата господин Беглингуер за отличния доклад. Калфин. Признаването на дипломите за висше образование. Noriu padėkoti ponui Berlinger už puikų pranešimą. Kvalifikacijų pripažinimo procesas dažnai yra labai lėtas ir brangus procesas. Jeigu norime pagerinti Europos ekonomikos konkurencingumą ir sumažinti nedarbą jaunimo srityje, turime pasirūpinti jaunimo judumu ir veikti protekcionizmą, kuris um, toks paplitęs kai kuriuose valstybės narėse ir kas uh, sukuria kliūtis tarpus, diplomų tarpusavio pripažinimui. Labai svarbu europinių lygmenių iškelti bent jau du klausimus. Visų pirma, švietimas vertimo laipsnių suvienodinimas, pavyzdžiui, bakalauro magistro laipsnių suvienodinimas ir diplomų tarpusavio pripažinimas. Jeigu mes to nepadarysime mm, virš valstybinių lygmenių ir toliau susidursime su kliūtimis švietimo srityje. Bardzo, panie przewodniczący. Panie państwo, to tu mamy pewien problem jako ECR. Ačiū. Pirmininkė, ponios ir ponai. ACR frakcijai kyla tam tikrų problemų, pavyzdžiui, kai reikia apsispręsti balsuoti dėl šio dokumento, yra tam tikrų gerų dalykų, pavyzdžiui, dėl kvalifikacijų tarpusavio pripažinimo, mus taip pat domina ir um, bendarbiavimas su trečiosiamis šalimis, partnerystė su rytų šalimis ypač, visa tai yra labai gerai, taigi tuos dalykus mes galime paremti, tačiau yra ir kitų dalykų, dėl kurių mums uh, kyla mm, nerimas, pavyzdžiui, pranešėjas sakė, kad reikia uh, remti pačius neturtingiausius, kad jie galėtų įgyti išsilavinimą. Tačiau tuo pat metu kalbama apie privalomą mokymo laiką, o tai lemia didelės išlaidas. Mes nepritarėme tam, kad, pavyzdžiui, mokymo programos turi būti suvienodintos. Uh, Ačiū už jūsų dėmesį. Boris Ur következik. Piotr Boris. Pogratulować koledze tego sprawozdania. Ačiū norėčiau pasveikinti kolegą Berlingen parengus tokį puikų pranešimą. Mes apie balonės procesą šnekame jau daug metų. Um, mes norėtumėm užsitikrinti, kad mūsų absolventai galėtų laisviau judėti po ES, kad jie būtų konkurencingi ES lygmenių ir, ir eina kalba apie tūkstančių studentų. Pavyzdžiui, Lenkijos absolventai turi galimybę įsijungti į europinę darbo jėgą ir, ir ieškoti darbo kitur būtent dėl šių um, procesų ir aš manau, kad Bolonės procesas yra labai pozityvus. Labai svarbu, kad, aišku, būtų stebima, kaip tie procesai gyvenimai, pavyzdžiui, um, ar visos švietimo įstaigos galėtų būti čia prilygintos, tarkim, muzikos akademijos, pavyzdžiui. Aš manau, kad Bolonijos procesą reikia nuolat stebėti ir tobulinti. Ačiū pirmininkė, gerbiamą komisarę. Bukarešte balandžio mėnesį vyks ministrų konferencija apie Bolonijos procesą. Bus nustatyti prioritetai ateinantiems trejams metams. Pagrindiniai Bolonijos proceso tikslai yra tokie reikalavimas, kad kiekvienas studentas turi teisę baigti studijas. Taip pat turi teisę, kad jų kvalifikacija būtų pripažįstama visoje Europos Sąjungoje. Pasidomėkime kiek universitetų sugeba pasiūlyti kokybišką išsilavinimą. Trūksta lėšų, kurias galėtume investuoti į švietimą. Vadinasi, reikia koncentruotis į tam tikras priemonės, kurios skatina kokybę. Tose mokyklose ir tose universitetuose, kurie sugeba pasiūlyti kokybišką švietimą ir išsilavinimą ir sugeba išduoti tokius diplomus, kurie būtų pripažįstami visur. Ačiū. Dabar komisijos nariai suteikiamas žodis. Pirmiausia, norėčiau pagirti Europos parlamentą ir ypač pona Berlinger už šį laiku pateiktą pranešimą. Jūs parengėte dokumentą kaip tik laiku prieš Bolonijos ministrų uh, Bolonijos proceso ministrų konferencija, kuri čia minėta. Europos švietimo procesas nusipelno to politikų dėmesio, kurio dabar susilaukia. Bolonijos min, e, proceso ministrų konferencija vyksta sunkiu Europai metu, kai jaunimo nedarbas pasiekia rekordinių aukštumų kai kuriuose žemynų vietose. Todėl pats laikas užduoti klausimą, kaip Bolonijos aukštojo švietimo procesas gali mums parodyti kelią iš krizės. Tai galimybė įvertinti, koks progresas padarytas po reformų dešimtmečio. Komisija sveikina šį pranešimą, čia išdėstyti pagrindiniai bolonijos proceso pasiekimai ir nubrėžiamas kelias į priekį. Tai svarbus indėlis į diskusijas apie Europos aukštojo švietimo ateitį. Manyčiau, kad Bolonijos reformos pasiekė rimtos pažangos. Beveik du trešdaliai iš 47 dalyvaujančių šalių daugiau kaip 90 procentų priderino savo programas prie Bolonijos proceso. Prieiga prie aukštojo išsilavinimo praplėsta, kokybė pagerinta, bet vis dėlto ateityje mūsų laukia daug iššūkių. Pavyzdžiui, Europos kreditų perkelimo sistema, mokymosi rezultatų įvertinimo sistema, skaidrus kvalifikacijų įgyvendinimas. Tai pagrindiniai uždaviniai. Mes turime toliau stengtis gerinti kokybę, skatinti judumą, užtikrinti, kad mūsų sistemos ir mokymosi planai būtų labiau pritaikyti aktualesni mūsų darbo rinkoms. Ir svarbiausia, turime atverti prieigą, kad kuo daugiau studentų iš įvairiausių socialinių sričių galėtų gauti aukštą išsilavinimą. Komisija ir toliau glaudžiai bendratarbiaus su Bolonijos proceso partneriais, siekdama šių tikslų. Ačiū. Különösen kiemelem a bizottság mai. Ačiū, sako pirmininkas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į komisijos dalyvavimą šios dienos posėdžiuose.